Doamnă președintă! Good afternoon, colleagues. The sitting is. Uh... Labadiena, kolegos, tęsime posėdį. Ir pirmiausia, turiu pasakyti, kad vakar dienos posėdžio protokolas parengtas. Jeigu neturite